intelektinės nuosavybės teisių trečiosiuose šalyse ir tų teisių apsaugos. Pirmiausia, kalbės pranešėja 3 minutės. Dėkoju pirmininkėm. Padirbti produktai yra kenksmingi vartotojui, jie labai kenkia ekonomikai, todėl mes manome, kad reikia kurti strategiją, kaip būtų įgyvendinamos intelektinės nusavybės teisės trečiosiuose šalyse. Reikia atsižvelgti į tai, kad yra tokių jautrių produktų, kuriems reikia garantuoti galimybę būti įperkamiems. Ir reikia stengtis, kad jų įperkamumas nebūtų apribojamas. Tokia yra, tokie yra šios naujos strategijos e, intelektinės nusavybės teisės stiprinimo trečiosiuose šalyse strategijos pagrindai. Komitete dėl tos strategijos buvo balsuota ir komisija yra parengusi 2014 m. birželio mėnesį tokį komunikatą, kuriame pirmą kartą sužlugus aktai mėginama grįžti prie šito klausimo ir jį svarstyti. Intelektinės nusavybės teisės labai e, smarkiai vystėsi pastaraisiais metais, kadangi e, yra didžiu, vyksta didžiulė technologinė pažanga ir atsiranda daugybė naujų technologijų. Todėl ir reikia labai efektyvios tų technologijų apsaugos strategijos. Kaip galima būtų pasivyti tą technologinę raidą ir užtikrinti teisės. 29 procentai visos mūsų ekonomikos priklauso nuo tokių įmonių 26 procentai darbuotojų dirba tokiuose įmonėse, kurios yra priklausomos nuo intelektinės nusavybės teisų raidos, kurios investuoja į intelektinės nusavybės kūrimą. Uh, Ir tai rodo, kad komisijos mm, veiksmai teisingi, bandant reglamentuoti šią sritį. Mėginama suderinti ir teisų turėtojų, ir galutinių teisų naudotojų interesus. Tačiau kol kas dar neturime tokių teisės aktų, kurie gerai veiktų ir mes nesukursime tokių teisės aktų, kurie veiktų gerai, jeigu neatsižvelgsime į visų pusių, visų suinteresuotų šalių interesus. Visi piliečiai savo kasdieninėme gyvenime susiduria su tuo ir turi suvokti, kokios svarbios yra tos teisės ir kaip neteisinga yra naudoti produktus, kurie yra padirbti, pagaminti nelegal, nelegaliai. Ir kalbam ne tik tai apie tokius prabangos daiktus, bet ir paprasčiausius produktus kaip maistas, žaislai, vaistai. Uh, galų galia tai susiję ir su vartotojų sveikata. Komisija visada pasisakė už didesnį koordinavimą, už daugiau skaidrumo ir tam reikėtų pritarti. Na, kas yra parašyta šiame pranešime? Siūloma skirti pažeidimus per prekių ženklų ir patentų pažeidimus ir intelektinės nusavybės teisės pažeidimus. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad geriau bendradarbiautų pasienio tarnybos, muitinės tarnybos ir policija. Reikėtų įsteigti stebėsenos centrą, kuris būtų visiškai nepriklausomas ir žiūrėtų, kaip e, vyksta kontrolė, intelektinės nusivydės teisų kontrolė. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į generinių vaistų gamybą ir jų skirtingas kainas įvairiose šalise. Taip pat svarbus yra ir geografinės kilmės nuorodos apsaugos klausimas. Nes ji, ta nuoroda turi garantuoti produkto atsekamumą. Tai ir vartotojams naudinga ir padeda apsaugoti gamintojams jų specifines technologijas. Aš manau, kad mūsų, mums pavyko žengti gana svarbų žingsnį, bet tai nėra paskutinis žingsnis. Turėtų uh, būti tų žingsnių ir daugiau. ES turi sukurti geras, subalansuotas taisyklės, kurios atitinkamai būtų perkeltos ir į dėrybą su trečiosiamis šalimis. Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau pasisakymai, spontaniški pasisakymai. Čia. Ačiū pirmininkė, atsižvelgiant į rimtus pokyčius, kurios, kurie įvyko per pastarį dešimtmetį į anties rytie, manau, kad intelektinės nusivės teisų apsaugos stiprinimas yra labai e, svarbi tema, e, siekiant atremsi, atremti tas grėsmės, kurios kyla <clears throat> kuriejų kuriejų mm, geroviai, taip pat darbo e, vietų kur, kūrimui šioje srityje. Aš manau, kad reikia peržiūrėti atitinkamą strategiją, siekiant užtikrinti intelektinės nusavybės teisės trečiosiuose šalise. Po to, kai žlugo darybos dėl aktą, manau, kad INT teisių e, saugojimas turėtų tapti sudėdamąją mūsų tarptautinio bendarbiavimo praktikos dalimi. Taip pat <clears throat> noriu kreipti dėmesį į generinių vaistų problemą, siekiant užtikrinti generinių vaistų gamybos apimčių pusiausvyrą ir būsimuosius. Ir reikiamus mokslinius tyrimus, kurie būtini siekiant išrasti naujus vaistus. Ponas Maris, mes turime kalbėti apie <clears throat> būtinybę e, toliau skatinti naujoves, intelektinės nusivės teisės susijusios su 30 9 procentais Europos ekonomikos apyvartos, kuri siekia 4,7 trilijonus eurų, 26 procentai gyventojų darbo vietų yra sukūriama būtent šioje srityje, tai yra keliasdešimt milijonų. Taigi turime siekti e, apsaugoti intelektinės nusavybės teisės ir jų turėtojus ne tik ES vidėje, tačiau ir trečiosios šalise tam, kad išvengtume monopolijų kūrimo <clears throat> ir e, vis didėjančio spekulacijų masto. Vaistų rinkoje daugiausiai patiriame problemų, ypač trečiųjų šalių sąskaitą. Privalome užtikrinti, kad trečiųjų šalių e, ir mūsų valstybių vartotojai e, turėtų pakankamą prieigą prie generinių vaistų. Jakovčičių globalizacija atnešė nemažai gerų dalykų mūsų planetai. Nėra jokios priežasties nepritarti pasauliniai prekybai, kuri atneša daug privalumų, tačiau globalizacija sukūrė ir atnešė mums nemažai problemų susijusių, pavyzdžiui, su didelio masto klastotėmis. <clears throat> ir klastočių daugiausiai parduodama elektroninės prekybos keliu. Todėl turime atsižvelgti į šalių norinčių apsaugant intelektinės nusavybės e, teisės e, pastabus ir pageidavimus. Tokiu būdu mes saugotume ir patys save, nes klastotės yra susijusios ne tik su vartojimo prekiamis, tačiau taip pat ir su mūsų sveikata. <clears throat> Pane Arnold žodis. Išklausome pranešimą, dabar parlamentas turi tik penkias minutės diskutuoti, kol komisija viską apibendrins. Aš 13 puslapį perskaičiau šio pranešimo ir <clears throat> tik tai bandžiau surasti, kur jame būtų minimas smulkus verslas. <clears throat> ir praktiškai smulkiam verslui šiame pranešime ne, nebuvo skiriama jokio dėmesio tik tai e, susitelkiant į e, stambiojo verslo interesų apsaugą. Aš manau, kad būtent smulkaus verslo mes negalime pamiršti svarstydami šios klausimus. Pana Kaputo žodis i diritti di proprietà intellettuale si sviluppano lungo il percorso storico delle Ačiū. Intelektinės nuosavybės teisė įsirašo į institucinius e, rėmus ir lygiai taip pat šios teisės yra svarbios kaip ir kitos teisės, tarptautinės teisės. Labai e, abstraktu kartais e, iš vakariečių pusės abstraktus būna tie žingsniai siekiant apsaugoti e, E, šią e, nuosavybės teisę, e, kalbant apie konkurenciją. Todėl reikėtų, kad atsirastų ir mokslinis pagrindas atsižvelgiant į žmogišką į faktorių. Visi vaistai turėtų būti tinkamai sureglamentuoti, ne tik tais turėtų būti ant jų parašyta, kad pagaminta Europoje, turi būti dar daug į ką atsižvelgta tame tarpe ir į trečiųjų valstybių teisų apsaugą. Ponas Čempas. Kolegiai, nikų intelektualata sosnos nebėlau. Dėkuoju, pirmininkė, kolegos. Intelektinės nusavybės teisė niekada nebuvo tokia svarbi kaip dabar. Ne tik todėl, kad tai susijęs su inovacijomis, su technologiniu procesu, atsinaujinimu, bet ir su skaitmeninės rinkos ir skaitmeninio skaitmeninio pasaulio vystimusi. Tai susijęs su ir įvairiausiais iššūkiais valstybėse, na, valstybėse kuriuose labai išplėtota nelegali priekyba ir nėra jokių mechanizmų su ją kovoti. Reikia nepamiršti, kad turi būti sukurta stabili teisinė bazė, kad intelektinės nusavybės teisės veiktų sklandžiai. Kiekviena valstybė turi turėti tokią stabilę sistemą. Mūsų šalis yra kaip nie, jokia kita labai pažeidžiama. Joje daug nelegalių prekių ir reikia sustiprinti visus mechanizmus, kurie padėtų užtikrinti tą intelektinės nusavybės teisų, teisų apsaugą. proteggere la proprietà intellettuale è sicuramente molto importante. saugoti intelektinę nuosavybę yra labai svarbu tačiau taip pat svarbu išsiaiškinti, apie kokią intelektinę e, nusavybę kalbame. Mūsų nuomonė šis pranešimas yra priimtinas, tačiau jame yra tam tikrų neraminančių dalykų mintis, pagal kurią būtų reikalinga primesti mūsų standartus trečioms valstybėms, gali būti e, pasirodyti adekvati, tačiau taip yra tik iš dalies. E, kai kurios Europos, valst... Europos įmonės važiuoja e, dirbti į trečiasias valstybės ir aš nemanau, kad tokiu atveju būtų tai pasitarnautų piliečiams. Tikrai negalime skatinti piratavimo, tačiau negalime taip pat ir e, e, mm, skatinti to masinio e, duomenų siuntimosi. Kartais tai yra teigiamas dalykas, tačiau dažnai gali sėtis. Taip pat nereikia, kad e, E, multinacionalinės įmonės didžiulės slėptųsi už e, intelektinės teisės. Pone Jūrov. Ačiū pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, noriu padėkoti pranešėjai Moskvai, INTA komitetui už puikiai atliktą darbą rengiant šį pranešimą, kuriame pabrėžiama didžiulė intelektinės nusavybės teisių apsaugos svarba e, mūsų visiems suinteresuotiems subjektams Pranešime taip pat pabrėžiama būtinybė komisijai ne tik tęsti pradėtus darbus, tačiau siekti ir daugiau užtikrinant reiktas nusivės teisų apsaugą. Komisija tokiai vizijai pritarė, palankiai vertina parodytą prilankumą komisijos parengtą intelektinės nusivės teisų apsaugą apsaugos strategijai trečiosiose šalyse, siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp skirtingų interesų. Iš tiesų, diskusijos apie būtinybę užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp teisų turėtojų e, interesų ir vartotojų interesų yra labai sudėtinga, kadangi abi šalis turi ekonominių interesų. Mums turi rūpėti ta aplinkybė, kad per pastaros metus intelektinės lygybės teisų pažeidimo padidėjo, padaugėjo ir dėl to ekonomika darbo vietos. Ekonomika patiria nuostolių, darbo, vietos, darbo vietų skaičius sumažėja, taigi komisija <clears throat> ketina imtis atitinkamų veiksmų, komisija visiškai pritarė būtinybei įtraukti platesnių mastų suinteresuotų subjektų atstovus, diskutuojant apie intelektinės nusaibės teisės, didinti visuomenės informatumą e, susijusi su intelektinės nusaibės teisų pažeidimu pasiekmėmis, taip pat e, griežtinti e, kitas politinės priemonės būtina atkreipti dėmesį, kad tarpusavio santykis tarp intelektinės nusavybės teisų ir pavyzdžiui e, prieigos e, prie vaistų yra pakankamai e, sudėtingas ir pakankamai sunkiai suvokiamas. Nepaisant to, mes ir toliau turime skirti pakankamai dėmesio laisvos prekybos susitarimuose su trečiosiomis šalimis intelektinės nusavybės teisėms. Taip pat būtent ES viduje suderinti politinius sprendimus susijusius su intelektinės nusavybės teisų apsaugo, apsauga e, ir tokiu būdu mes galėsime e, sėkmingiau e, įtvirtinti INT <clears throat> apsaugą visame pasaulyje. Valstybės narės turėtų pagerinti INT apsaugos sistemas, kurios veikia Jose komisija atsižvelgs į pranešime pateikiamas rekomendacijas ir į sukauptą patirtį įgyvendinant atitinkamą strategiją susijusią su INT apsauga trečiose šalise, ketiname ir toliau glaudžiai bendrabiauti su parlamentu ir kitais suinteresuotais subjektais, sprendžiant šios klausimus. Taigi būkite tikri, kad perduosiu visus jūsų komentarus, kuriuos šiandien išgirdau kolegijai Cecilijai Malstrom, kuri komisija atsakinga už šią sritį. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbėjams parlamento nariams, ačiū gerbėjai komisijos nariai. Diskusijos šio klausimu baigtos.